Guten Morgen. Wir nehmen unsere Arbeiten von gestern. Labas rytas. Pratesime vakar pradėtą darbą ir pradėsime mūsų darbą balsuodami. Nežinau, ar padėsime iš karto, ar dar palūkėsime. Atrodo, kad niekas nieko man nesako, kaip tačiau pasielgti. Taigi mes turėtume iš karto aptarti aštuntąjį klausimą, o po to rezoliuciją. Pranešėjas nepagėdauja žodžių ir iš karto mes turėtume. Gal pirmiausia pabandykime balsuoti. Įsitikinkime, ar įranga veikia. Jam 24 24 kortelės iš viso turėtų būti, 21 balsavo, 22. 23, 24 kortelės, 23 nariai yra salėje. Atrodo viskas tvarkoja. Palengva, palengva susirinks visi kolegos. 27 kortelės, 25 balsuosiantys arba nusiteikia balsuoti salėje. Taigi sistema veikia puikiai. Kolega. Dėkuoju pirmininkė, aš norėjau tik paklausti. Yra daug pakeitimų ir balsavimas bus labai sudėtingas. Ar galėtume balsuoti elektroniškai dėl kiekvieno e, dalyko, kad būtume tikri, nes rezultatas labai svarbu. Užuot tikrinęsi po kiekvieno balsavimo, balsuokime iškart elektroniškai. Kai kurių balsavimų metu dauguma yra akivaizdi. Žinoma, aš pabandysiu atsižvelgti jūsų prašymą pagal galimybės. Tiesiog e, kelsime e, ranką ir matysime, kokia yra situacija, bet jums vakar balsuojant neškilo jokių problemų, matėsi aiškiai. Būtų man patogiau, jeigu balsuotume pakeldami ranką. Taigi, balsuojame kortelėmis kol kas dėl biudžeto patvirtinimo. Dėl komisijos. Arba balsavote visi, jeigu taip, tada baigiame. 21 už, 5 prieš. Galbūt kas nors nepasėmė kortelės ir norėtų balsuoti kitaip. Aštuntasis klausimas. Sąskaitų patvirtinimas, elektroninis balsavimas. Die Abstimmung ist geschlossen. 21 zu 5. Tas pats 21 už 5 prieš rezoliuciją. 34 pakeitimas. Kas už, kas prieš? Susilaiko. Dauguma atmetė. 35 už. 34 pakeitimas. Prašom balsuoti kortelėmis. 34 kortelėmis. Baigiame. 34. Per vėlai jūs įdėjote savo kortelį, taigi atmestas 35. Kas už? Kortelėmis prašau. Baigime. Atmesta. 36 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko, atmesta. 38 už, prieš, susilaiko, atmesta. 39 atkrenta, 37 prieš, susilaiko, priimta. 40 identiškas, 41 atsiimtas, 42, 43 abu, už abu kartų už, prieš, susilaiko, dauguma atmesta. 44 atsiimtas, 45, 46 identiški, balsuojam kas už, balsuojam kortelėmis. 45, 46 kartu už abu elektroninėmis kortelėmis. Haben alle abgestimmt? Ar pabalsavote, baigiame? Atmestam. 47. Atsiimtas 48, 49 kartu, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 50 atsiimtas, 51, 52, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsų, balsai pasiskirsi taip pat, 53 už, prieš, susilaiko, atmesta. Atmesta 54 už prieš susilaiko atmesta 55 už prieš susilaiko atmesta 56 atsiimtas 57 kartu su pakeitimu žodžiu kas prieštarautų pakeitimu žodžiu tada turime pirmą balsuoti dėl pakeitimo žodžių, kas už. Balsuokime kortelėmis. 57 be pakeitimo žodžių. Baigime. Priimta. 58 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 59 už. Prieš Kortelėmis prašau. Atrodo, kad nepritarta. Baigėme kortelėmis balsuoti. Atmesta iš tikrųjų. 60 už prieš. Susilaiko atmesta. 61 už prieš. Susilaiko atmesta. 62 atsiimtas. 63 už prieš. Susilaiko atmesta. 64 už prieš prieš susilaiko priimta. Kartu su pakeitimu žodžiu. 66 už prieš susilaiko priimta. 66 kortelėmis prašom. Baigiame. Priimta. 67 už prieš susilaiko atmesta. 70 atkrenta. 70 atsiprašau, atsiprašau, atrodo, kad suklydau. 70 už prieš susilaiko atmesta. 68 už prieš susilaiko priimta. 69 už Dėl tai jo balsuoti nereikia. 71 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Primta. 65 už. Prieš. Atmesta. 72 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 73 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 74 už. Prieš 64. Balsuokime kortelėmis. Baigiame. Priimta. 75. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 76. Už. 76. Kortelėmis. Baigiame. Priimta. 77 už. Prieš. Išlaiko. Priimta. 78 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 79 už. Prieš. Suslaiko. Atmesta. 82 su pakeitimu žodžiu. Kartu su pakeitimu žodžiu. 82 už. Prieš susilaiko priimta. 81. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 80. Už, prieš, susilaiko atmesta. 80. Prašo kortelėmis balsuoti. Baigiame. Atmesta. 84 už. Prieš 84 kortelėmis. Vėjame. Priimta. 86 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 85 atkrenta. 87 su pakeitimu žodžiu. Ar niekas neprieštarauja pakeitimu žodžiu? Kas už? Kas prieš? Taiko priimta. 88 už, prieš, susilaiko atmesta. 89 su pakeitimu žodžiu. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 90 už, prieš, susilaiko priimta. 91 už, prieš, susilaiko atmesta. 91 kortelėmis. Ir 22 kartu. Balsuojame. Baigiame. Atmestam. 96. Už. Prieš susilaiko priimta. Devyniasdešimt trečiasis kortelėmis. Atrodo, kad pritarta, bet reikia pasitikrinti. Baigime. Taip, pritarta. 94. Už prieš rejected. Also dafür. 94 kas už. Kas prieš. Susilaiko. Priimta. 95 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 97 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 98 už. Prieš. 98 kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 99 už prieš. Susilaiko atmesta. Šimtasis už prieš. Susilaiko paimta. Šimtas pirmasis už prieš. Susilaiko priimta. Šimtas antrasis už prieš. Susilaiko atmesta. 103 už prieš susilaiko atmesta. 104 už prieš susilaiko atmesta. 105 už prieš susilaiko atmesta. 106 už prieš susilaiko atmesta. 108 už prieš susilaiko priimta. 107 už, prieš, susilaiko, priimta. 109 už, prieš, susilaiko, priimta. 111 atsiimtas, 112 už, prieš, susilaiko, atmesta. 110 su pakeitimu žodžiu, už abu kartu, už, prieš, susilaiko, priimta. 113 už, prieš, susilaiko, atmesta. 114 už, prieš, susilaiko, priimta. 115 už, prieš, susilaiko. 115 pabalsuokime kortelėmis, kad būtų aiškiau. Baigiame. EPP vienas balsas per daug. Baigiama balsuoti. Atmesta. 116 už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 117 su pakeitimu žodžiu. Už abu kartu. Už. Prieš. Suslaiko. Priimta. 118. Atkrenta. 119. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 122 už, prieš, susilaiko, atmesta. 120 už, prieš, susilaiko, priimta. 121 už, Atkrenta, atsiprašau. 123 už. Prieš. Susilaiko. Pasuokime kortelėmis dėl 123. Baigiame. Atmestam. 124 už. Prieš susilaiko priimta. 125 už, prieš, susilaiko priimta. 126 už, prieš, susilaiko atmesta. 126 kortelėmis. Baigiame. Atmestam. 127 atsiimta, 128 už, prieš, susilaiko, atmesta. 129 už, prieš, susilaiko, priimta. 130 atsiimtas, 131 už, prieš, susilaiko, atmesta. 132 už, prieš, 132 kortelėmis balsuojame. Baigiame. Priimta. 133 už. Prieš. Priimta. 134 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 135 už prieš susilaiko atmesta. 136 už prieš susilaiko atmesta. 138 už prieš susilaiko priimta. 137 už prieš susilaiko priimta. 140 už prieš susilaiko atmesta. 139 už prieš susilaiko atmesta. 141 už prieš susilaiko atmesta 142 atsiimtas 143. Šimtas keturiasdešimt ketvirtas už prieš susilaiko atmesta. Šimtas keturiasdešimt penktas už prieš susilaiko atmesta. 146 už, prieš, susilaiko, atmesta. 147 už, prieš, susilaiko, priimta. 148 už, prieš, susilaiko, atmesta. 150 už, 150 už, 150 balsuojame kortelėmis. Baigiame priimta. Atmes atsiprašau. 149 atsiimtas, 151 už, prieš, susilaiko, atmesta. 152 už, prieš, susilaiko, atmesta. 154 už, prieš, susilaiko, kortelėmis. 154 kortelėmis. Baigime. Atmesta. 153 atsiimta, 155 už, prieš, sulaiko atmesta. 156 balsuotas, 158 už, prieš, sulaiko atmesta. 159 už, prieš, susilaiko priimta. 160 už, prieš, susilaiko priimta. 161 už, prieš, susilaiko priimta. 162 už, prieš, susilaiko atmesta. 163 už, prieš, susilaiko atmesta. 164 už, 164 kortelėmis Baigiame. Atmesta. 165 už prieš. Susilaiko. Atmesta. 166 už prieš. Susilaiko. Priimta. 167 už Balsuokime kortelėmis 167. Baigiame. Atmesta. 168 atsiimtas, 169 apie 100 už, prieš, susilaiko, balsuokime kortelėmis, 169-70 kortelėmis. Baigime. Atmestam. 121 už prieš susilaiko priimta. Su pakeitimu žodžiu 102 už prieš susilaiko atmesta. 173 už prieš susilaiko atmesta. 174 už prieš susilaiko atmesta. 165 už 174 Kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 175 už, prieš, suslaiko, atmesta. 176 už, prieš, suslaiko, priimta. 177 už, prieš, suslaiko, atmesta. 178 už, kortelėmis 178. Ar visi balsavo? Baigime. Priimta. 169 už, prieš, susilaiko, priimta. 180 už, atkrenta. 181 už. Prieš. Suslaiko priimta. 182 atkrenta. 183 už. Prieš. Suslaiko atmesta. 184 už. Prieš. Suslaiko atmesta. 186 už. Prieš. Suslaiko atmesta. 185 už. Prieš. Susilaiko priimta. 187 už, prieš, kortelėmis 187. Baigiame. Priimta. 188 už, prieš, susilaiko, priimta. 189 už, prieš, susilaiko, priimta atmesta. 121 už, prieš, susilaiko, priimta. 190 už, prieš, susilaiko, atmesta. 193 už, prieš, susilaiko, atrodo, atmesta, bet kortelėmis pasitikinkime. Baigiame. Taip, nepritarta. 194 už, prieš, susilaiko, atmesta. 195 už, prieš, susilaiko, atmesta. 196 už, prieš, susilaiko, atmesta. 197 pirma dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji. Už. Prieš. Susilaiko. Atrodo atmesta, bet reikėtų vis dėlto dėl antrosios dalies balsuoti kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 198 atsimtas, 129 ir 200 identiški, balsuojam kartu, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 201 ir 2 identiški, už, prieš, susilaiko atmesta. 203 su pakeitimu žodžiu, kas už abu, prieš, kortelėmis. 206 kortelėmis balsuojame. Buvo paprieštarauta dėl pakeitimo žodžių, tai reiškia turime balsuoti dėl pakeitimo pirmiausia, kas už, kas prieš. Suslaiko, atmestam. 205 už. Suslaiko, Atmesta. 204 už, prieš, sliko, priimta. Du šimtai ketvirtasis kortelėmis. Du šimtai ketvirtasis kortelėmis balsuojame. Baigime priimta. 206. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 207 su pakeitimu žodžiu. Ar kas nors prieštarauja pakeitimu žodžiu? Ne. Tada už abu. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 208. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 209. Už prieš susilaiko atmesta. 210 už prieš susilaiko atmesta. 211 už prieš susilaiko atmesta. 212 už prieš susilaiko atmesta. 213 už prieš susilaiko priimtas. 214 už čia yra papildymas. Papildymas, bet ne pakeitimas. Kas už tai, kad tai būtų pakeitimas? Papildymas, atsiprašau. 215 atsiimtas, 16 už, prieš, atmesa, 217 už, prieš, susilaiko, atmesta, 2.18 už prieš sulaiko atmesta. 2.19 už prieš sulaiko priimta. 2.20 už prieš sulaiko atmesta. 222, 221 su pakeitimu žodžiu, jeigu niekas jam neprieštarauja, balsuojame už su pakeitimu prieš sulaiko priimta. 222 už, prieš, susilaiko, atmesta. 223 už, prieš, susilaiko, priimta. 224 už, prieš, susilaiko, priimta. 225 už, 225 kortelėmis. Baigiame. Priimta. Atmesta. 226 už, prieš, susilaiko, atmesta. 227 už, prieš, susilaiko, atmesta. 228 su pakeitimu žodžiu, jeigu jam niekas neprieštarauja. Už abu kartu, už, prieš, kortelėmis kartu su pakeitimu žodžiu. Baigiame. Atmesta. Du šimtai dvidešimtasis atsiimtas. Du šimtai trisdešimt pirmas už. Prieš. Atmesta. Du šimtai trisdešimtas už. Prieš susilaiko atmesta. 232 atsiimtas, 233 už, prieš, susilaiko atmesta. 234 už, prieš. Kortelėmis dėl 234. Baigime. Atmesta. 236 už prieš susilaiko atmesta. 237 už prieš susilaiko atmesta. 238 už prieš susilaiko priimta. 239 už prieš priimta. 240 atsiimtas, 241 už už prieš susilaiko priimta. 244 tai už prieš susilaiko priimta. 243 atsiimtas, 242 už atkrenta. yra 242 atkrenta, 245. Because yes. so the others fall. Hm, yes, ja, genau, yes, yes, genau. Yes. 244 wurde angenommen, deswegen fallen die beiden anderen, genau. 245. 245, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 246 kas už, prieš, susilaiko priimta. 247 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 248 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 249 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 251 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 250 kas už, prieš, susilaiko priimta. 252 kas už, kas prieš. Gal pastikrinkime elektroniniu būdu 252, pradedame balsuoti. Die Abstimmung ist beendet. Baigiame balsuoti. Atmesta. 253, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ta pati balsų dauguma 254, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 255, kas už, prieš susilaiko atmesta, 256 už, prieš susilaiko atmesta, 257 atsimtas, 258 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad atmestas pakeitimas, bet pastikrinkime elektroniniu būdu 258. Baigiame balsuoti. Atmestas. 259, 260, 261, 262. Jie yra vienodi. 259 buvo atsiimtas. Taigi balsuokime už šios pakeitimus, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 260, 261, 262. Pastikrinkime elektroniniu būdu. Balsuokime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 263. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 265. Už. Prieš. Susilaiko priimtas. Dėl to atkrenta 264. 266 buvo atsimtas. 267. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta. 268. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 269 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 270 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 271 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 272, 273. 273 buvo atsimtas, 272 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 274 Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 275 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 276 kas už, prieš, susilaiko primta. 277, 278 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 279 atsimtas, 280 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 281 atsimtas, 282 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Man atrodo, kad priimtas pakeitimas, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. 282. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. Dėl to atkrenta 283. 284 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Panašu, kad ne. Tai balsuokime dėl 284, kas už, prieš, susilaiko, primta. 285, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 286, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 287 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 288 kas už, Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 288. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 289. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ta pati balsų dauguma. 290. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 291 atsimtas. 292 kas už, Kas prieš? Neaiškus balsavimo rezultatas, man atrodo, kad lyg ir atmestas, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. 292. Ačiū, baigiame balsuoti. Ar visi jau spėjote pabalsuoti? Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. 293 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 294 kas už, prieš. Neaiškus balsavimo rezultatas. Lik ir atmestas pakeitimas, bet pasitikrinkime 294. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas 295 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 296, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 297 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 298 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 299 atsimtas, 300 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 301 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 302 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 304 atsimtas. 303 dvi dalys pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 305 kas už, kas gal elektroniniu būdu balsuokime dėl 305 pakeitimo. Prašom. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 306. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 307. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 308, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 309, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 310, atkrenta. 311, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Pastikrinkime elektroniniu būdu dėl 311. 311 pakeitimo balsuokime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. Dėl to atkrenta 312. 314. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 313. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 315. 3.15 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 3.16 atsimtas, 3.18 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dėl to atkrenta 3.17, 3.19 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 3.21 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 3.20 kas už, kas priimta. 3.22 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 323 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 324 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 326 atsimtas, 327 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 325 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 328 328 atsimtas, 329 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 330 kas už, prieš, susilaiko primta. 331 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 333 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 332 atsimtas, 334 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 336 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 335 atsimtas, 337 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 338 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 339, 340 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 341, 342, 343 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 343, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 344, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 345, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 347 atsimtas. 348 atsimtas. 349 ir 350, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 351 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 352 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 353 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. dabar kompromisas. Dėl 149 ir 150 punktų. Taip pat ir dėl pakeitimų 355, 359. Kas už šį kompromisą? Kas prieš? Kas susilaiko? Primtas kompromisinis pasiūlymas. Aišku, mes galime pastikrinti ir elektroniniu būdu. Taigi balsuokime dėl kompromiso punktams nuo 355 iki 359. Promiso, como ni se nos ha consultado a quienes ten... Atsiprašau, pirmininkė. Nemanau, kad mano pakeitimai patenka į kompromisą, dėl to prašyčiau atsižvelgti į tai. Norėčiau, kad po to, kai balsuosime dėl kompromiso, būtų balsuojama dėl mano pakeitimų. Uh, Mes e, nekalbėjome apie tai iš anksto, kad e, pakeitimai, pavyzdžiui, mūsų paklius po kompromisu. Dėl to norime, kad būtų balsuojama dėl tų mūsų pakeitimų. Jie gali būti papildantis tekstą. Taisyklė yra štokia. Jeigu yra primamas kompromisas, jis pakeičia kai kuriuos punktus e, su šešėliniais pranešėjais mes jau taip ir susitarėme, kompromisas jums buvo išsintinėtas. Jeigu jūs norite, kad būtų balsuojama ir dėl jūsų pakeitimų, tai tuomet kyla problemų, nes jau visi kiti susitarė, kad reikėtų kompromiso. Tai tuomet mums reikėtų dar kartą balsuoti e, dėl kai kurių pakeitimų, pavyzdžiui, 358, aš siūlyčiau kolegoms balsuoti tuos, prieš tuos pakeitimus, nes kitaip kompromisas yra neprasmingas. Taigi, aš kaip pranešėja prašau e, balsuoti prieš visus tuos pakeitimus, nes kitaip nebus įmanoma patvirtinti kompromiso. Kolega Toerer, aš abejoju, ar tai yra teisinga e, procedūra kompromisas yra labai platus, jis ne visai suderinamas su visais pakeitimais. Taigi, ar aš teisingai supratau, kad prie, prie mus šį kompromisą atkristų kiti pakeitimai. Taip, e, tie pakeitimai atkristų tikrai labai gerai, kad yra salė asmenų, kurie išmano taisyklės. Bet kom, tarsi sakoma, kad visi sutinka su kompromisu, bet jeigu aš nepritariu kompromisui, tai mano pasiūlymai nepatenka į jį. E, tų, kas pritarė kompromisui, tai pakeitimai patenka ten, bet mano ne. Galbūt tai yra kompromisas su kitais, bet ne su mumis. Tam, kad sutrumpintumėm visą procedūrą, siūlau balsuoti dėl tų abiejų pakeitimų, o paskui paprašysiu visų pritarti kompromisui. Tiesiog balsuokime prieš tuos pakeitimus, nes kitai bus sunku susitarti dėl teksto. Kas pritarė kompromisui? Balsuokime elektroniniu būdu. Dėl kompromiso. Kas pritarė kompromisui? Danke. Ačiū. Baigiame balsuoti. 19 už, 9 prieš pritarta kompromisui. O dabar balsuokime dėl 358, 359. Tai yra socialistų frakcijos pateikti pakeitimai. Balsuokime elektroniniu būdu. Check is beendet. Die Abstimmung ist... Baigiame balsuoti. Atmesta. Und 3358 stimmen wir auch noch ab. Dar ir dėl 358 pabalsuokime elektroniniu būdu. So, check is beendet. Baigiame balsuoti. Atmesta. O dabar pakeitimas 360, kas už, kas už šį pakeitimą, 360, kas prieš, kas susilaiko primta. 361, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 362, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 363, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 364, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 365 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 366 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 367 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 368 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 369 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 370 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 370. Die Abstimmung ist beendet. Baigiame balsuoti. Primta 371, kas už, kas prieš. Irgi pastikrinkime elektroniniu būdu. Ja. Abstimmung beendet. Baigiame balsuoti. Atmesta. 372. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 373. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras kompromisinis pasiūlymas kuris turėtų pakeisti 160 punktą, o taip pat ir pakeitimus nuo 374 iki 376. Kolegė Ajala Sender. Taip pat, kaip ir dėl e, ankstesnio kompromiso, mes jam nepritarėm e, ir norėtume, kad būtų mūsų, dėl, balsuojama dėl mūsų pasiūlymų. Mes sekretoriatui apie tai esame pranešę prieš kurį laiką, atsiprašau, kad nepasakė sekretorė jums, čia yra jos problema, bet aš jau sakiau anksčiau, kad mes nepritarsime šiam kompromisui ir norime atskirai, kad būtų balsuojama dėl mūsų pakeitimų. Tai darykime lygiai taip pat. Jeigu jūs pritarėte kompromisu, tai balsuokite prieš pakeitimus 374, 376. Kaip galima vadinti tekstą kompromisu, jeigu jisai nėra kompromisas, e, pagal kurią taisyklę mes balsuojame dėl šio teksto, kuris šiaip jau nėra kompromisas? Pagal darbo tvarkos taisyklės viskas aišku. Galima pateikti kompromisinį pasiūlymą ir pirmininkė gali teikti tokį kompromisinį pasiūlymą balsavimui. Jau įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas, mes daug diskutavome būtent apie šį punktą, kuris yra ginčytinas. Mes pabandėme rasti išeitį, kuri susijusi ir su būsimu šio komiteto darbu. Kompromisas buvo visiems išsintinėtas. Tai aš siūlau visų pirma balsuoti dėl kompromiso, paskui galime balsuoti dėl pakeitimų. Pagal darbo tvarkos taisyklės viskas tvarkoje. Be abejo, kolega Toirer e, yra teisus. presidenta he de decirle que tiene razón mi compañero pirinski porque a nosotros ni se nos ha llamado ni se nos ha informado de esta enmienda. Turiu pasakyti, kad jūs neinformavote mūsų apie šį e, pakeitimą. Jisai buvo paprasčiausiai rašytas į sąrašą bet tai nėra įprastinis kompromisas. Keli kolegos dalyvavo šešėlinių uh, pranešėjų sustikime ir jie buvo apie tai informuoti. Thank you, Chair. Dėkuoju, e, pirminkė. Šiek tiek susijaunau, dėl to taip spaudžiu mygtuką. Aš buvau šešėlinių e, pranešėjų posėdį, nors ten ir neturėjau dalyvauti, bet reikia pasakyti, kad atrodo ne vieno nebuvo parlamento nario, kai buvo svarstamas šis tekstas, bet pirmininkė puikiai pranešė labai gerai viską, pranešė apie tai, kada vyksta šešėlinių e, pranešėjų posėdis Buvo labai išsamei viskas aptarta ilgiau gal negu kad buvo būtina. Jūs ten nedalyvaujate ir nežinau, apie ką mes čia dabar diskutuojame. Kompromisą aptarė pranešėjas ir e, buvo dėl jo sutarta šešėlinių pranešėjų posėdėje. Žalieji e, išreiškė savo nuomonę, bet jie pasirinko neprisidėti prie jo ir pirmininkė dabar siūlo tą kompromisą. Visa taisyklės aiškiai sako. Kolegė, aš jums žodžio nesuteikiau, pasisakys kolega Toirer. Ačiū. Man atrodo, kad mes dabar aiškinamės, kaip turėtų vykti pats balsavimas. Na, paprastai kiekviena frakcija trumpai išsako savo poziciją ir paskui tęsiamas balsavimas. Aiškinantis balsavimo taisyklės, Reikia suprasti, kad kompromisas tai nėra konsensusas ir praeitie buvo tokių kompromisų, dėl kurių dėja Alde frakcija. Alde frakcijos pozicija nebuvo primta domen, bet EPP e ir socialistams anomet dėl to nekilo jokių problemų, buvo tiesiog balsuojama dėl tokio kompromiso. Ir e, tas kompromisas pateik, pakeitė mūsų frakcijos parengtą pakeitimą. Taigi, aš neižvelgiu jokios problemos dėl e, dabartinės situacijos. Yra pateiktas e, kompromisas. Aišku, galima ginčytis, ar pakeitimą toks kompromisas iš tikrųjų gali pakeisti. Aš sakyčiau, kad dabar reikėtų balsuoti ir dėl kompromiso, ir dėl pakeitimų, tam, kad kas nors paskui neužginčytų mūsų sprendimo ir koordinatorių posėdėms reikėtų pakalbėti apie kompromisų teikimą ir tolimesnę darbų tvarką. Ačiū, dar nemažai kolegų norėtų pasisakyti, bet aš siūlyčiau baigti diskusijas ir tęsti balsavimą. Genau. Kollege de, Kollege de Jong, bitte. Kollege de Jong. Because I, I mean, Uh, Aš jau beveik šešerius metus dirbu parlamente ir esu balsavęs dėl daugelio kompromisų. Reikia laikytis dviejų taisyklių. Pirmiausia, prisiminkime, kad ne visos e, frakcijos turi pritarti kompromisui, kad jis taptų kompromisu. Antras dalykas, jeigu pakeitimai neatitinka kompromisinio pakeitimo, galima Negalima balsuoti dėl tų kitų pakeitimų ir aš protestuoju prieš mūsų balsavimą dėl tų pakeitimų, kurie yra nesuderinami su kompromisu, įsivaizduojant, kad e, jie atkris, kad, dėl jų nebu, kad jie nebus patvirtinami, bet tai prieštarauja taisyklėms. Taisyklės yra aiškios. Dabar norėčiau baigti diskusiją, norėčiau tęsti balsavimą. Mėly kolegos, aš norėčiau paskaityti taisyklę. Pagal 137 Europos parlamento darbo tvarkos taisyklę, jeigu komitetas siūlo kompromisą, tai tuomet tam kompromisu turėtų būti suteikiamas prioritetas balsavimo metu. Vis dėlto išskirtinėmis aplinkybėmis, kai kompromisiniam pakeitimui prieštarauja vienas arba keli parlamento nariai, yra taikoma štai kokia taisyklė. Komiteto pirmininkas gali pasiūlyti, kad komitetas balsuotų dėl e, kompromiso, nebent kas nors paprieštarautų tokiam balsavimui. Jeigu yra pateikiamas prieštaravimas, tai tuomet e, komitetas priema sprendimą vadovaujamasis balsų dauguma. Dabar galima balsuoti dėl to, ar balsuoti dėl kompromiso, ar yra primtinas toks kompromisas. O paskui galėsime balsuoti ir dėl paties kompromiso turinio. Kompromisas turėtų būti e, pateiktas likus pakankamai laiko iki balsavimo arba turi būti pateikiama žodžiu kolegė Ines Ayala Sander. Eh, girdėjau, kad e, aš nebuvau posėdėje, jūs sakėte, kad kompromisas, e, kurį siūlote, iš tikrųjų neapima mano pakeitimų ir niekas iš tų, kurie kalbėjo, skirius ponas Tais, nepateikė kitų savo pakeitimų, bet mano pakeitimai, kurie nukentės dėl šio balsavimo, yra mano pakeitimai. Ir mes, e, socialistai, esame pasakę, kad mes nepritarsime šiam kompromisui, nes jis netitinka mūsų pasiūlymų. Ir jūs pateikite kaip kompromisą naują tekstą, kuris neapima mano pakeitimų. Aš suprantu, tai yra jūsų kompromisas ir jūs sakėte, kad nepatenka mano pakeitimai. Ir mano pakeitimai yra apie kitą dalyką. Mes e, pradžioje jau pačioje sakėme, kad nepritarsime ir e, ponas Stas pritars savo pasiūlymais jūsų pakeitim, pakeitimui, nes jo pasiūlymas patenka jūsų kompromisą, bet visiškai neatsižvelgta yra į mūsų pasiūlymą. Tai yra naujas tekst, tas, kuris e, apima ponas tas e, pakeitimą, bet ne mano. Dėl to e, balsuosime dabar dėl naujo teksto, galbūt daugumą ir pritars jam, bet mano pakeitimai nepakle, man nepatenka į tai. Já, já bych chtěl říct, a jdeme hlasovat. Tohle ta debata. Ačiū. Aš manau, kad uh, iš tikrųjų turėtumėm balsuoti, mūsų diskusijos nebeturi prasmės. Pažvelkime darbo tvarkos taisyklės, ten yra viskas surašyta. Taigi mano siūlymas būtų štai koks. Teskime balsavimą, e, ši diskusija neturi prasmės. Aš visiškai pritariu e, kolegai De Jong. Joks kompromisas šimtų procentų negali apimti pateiktų pakeitimų. Dėl to aš siūlau tęsti balsavimą. Aš norėčiau visų paprašyti tylos. Vadovaukime taisyklėmis. Visų pirma, turime balsuoti dėl to, ar kompromisas yra teiktinas balsavimui. Balsuokime elektroniniu būdu. Būtent dėl to, ar galima vėliau bus balsuoti dėl kompromiso turinio. Haben alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Haben alle abgestimmt? Baigiame balsuoti. 16 už, 16 kolegų pritarė, kad būtų balsuojama dėl kompromiso. Dabar balsuokime dėl paties kompromiso elektroniniu būdu, dėl paties kompromiso, kompromiso turinio. Kas už šį kompromisą? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, also westfür genau Haben alle abgestimmt? Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. 17 už, 10 prieš. Tai šis kompromisas patikė visus pakeitimus, kurie buvo pateikti dėl šio punkto. Labai ačiū visiems, tęskime darbą. Por favor, pido que conste. Compromiso. Se le dijo al secretario desde el principio y a usted también. Y no es un compromiso. Norėčiau paprašyti, jog būtų užfiksuota, kad tai nėra kompromisas, kuris apimtų mūsų pakeitimus. Kreipsiuosi į e, teisininkus lingvistus, kad jie išaiškintų šį klausimą. Um, meine, haben... Ir aš noriu pasakyti, kad e, kolegos iš frakcijų parengė šį kompromisą atsižvelgdami pakeitimus ir mane tikrai stebina jūsų pasisakymas. Taisyklės vis dėlto yra viena reikšmės. Teskime darbą. Mes dar galėtumėm pabalsuoti dėl 374 pakeitimo. Tai yra pakeitimas, kurį pateikė kolegė Inesa Jalės Ender, kas už šį pakeitimą, kas prieš, atmestas pakeitimas. 376 kas už, Kas prieš? Atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 376. Balsuokime dėl 376. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 377. Kas už? kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad atmestas pakeitimas, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu 377. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas 378 ir 379 neatsimti. 380 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 381 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 382 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 383 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 384 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dar vienas kompromisas, kuris turėtų pakeisti punktus 166 ir 167, o taip pat ir pakeitimus nuo 385 iki 403. Prašom. Kolegė Ayala Sender. Sí, este es un punto crítico y no, nuestras enmiendas no están cubiertas por el... Por... Tai labai svarbus dalykas, bet naujame pasiūlyme mūsų pasiūlymai neatsispindi. Vėl prašau, kad būtų balsuojama atskirai dėl mūsų pasiūlymų. Kas už tai, kad būtų balsuojama dėl kompromiso? Balsuokime elektroniniu būdu. Kas pritarė tam, kad šis kompromisas būtų teikiamas balsavimui? Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Galima balsuoti dėl šio kompromiso, tai ir balsuokime, kas už šį kompromisą. Gal balsuokime elektroniniu būdu dėl kompromiso. Baigiame balsuoti. Primta. Dabar balsuosime. Dėl pakeitimo 385 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Toliau balsuokime Dėl 392 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 394 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 394. Why are we now voting on these amendments? Because it, it clearly says that... Labai aiškiai sakoma, jeigu patvirtinamas kompromisas atkrenta šie pakeitimai. Nereikia dėl jų balsuoti. Ankstesnis kompromisas. E, bals, dėl ankstesnio kompromiso mes balsavome, jis buvo patvirtintas ir nebuvo patvirtinti kiti pakeitimai. Tai kodėl šis kompromisas yra kitoks negu ankstesni kompromisai, e, dėl kurių papildomi pakeitimai, po kuriais nebuvo patvirtinti? Mano nuomonė, e, kolegės Ajelės Ender pakeitimai patenka į kompromisą, jis tuo nesutinka. Aš visiškai neturiu jokio noro leistis į valandų valandas trunkančias diskusijas, tai dėl to ir balsuojame dėl šių pakeitimų. 394 4, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Mes norėjom pasitikrinti elektroniniu būdu dėl 394, tai balsuokime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Ja, ja, kolegė, ja. ja. Sì, Presidente, io le vorrei chiedere però... Pirmininkė, Aš norėjau jūsų paprašyti elgtis nuosekliai. Mes e, negalime keisti balsavimo taisyklių priklausomai nuo nuotaikos. Jeigu mes apsisprendžiame, kad kompromisas apima pakeitimus, tai visą laiką rilkime lygiai taip pat. Mes negalime keisti savo nuomonės. Jeigu, jeigu ne, tai visą laiką, kai e, bu, kitais atvejais, jeigu bus balsama dėl kompromiso, aš nedalyvausiu balsavime. Ačiū. Na, mes šiuo atveju pasielgėme taip pat kaip ir dėl ankstesnių dviejų kompromisų, nes kolega nesutiko, kad jos pakeitimai buvo įtraukti į kompromisą, tai dėl to dėl jų balsavome atskirai. 401 pakeitimas, kas už šį pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 402 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 403 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Toliau kitas punktas yra pateiktas žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarautų šiam žodiniam pakeitimui, panašu, kad ne. Tai balsuokime dėl šio pakeitimo turinio, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Gal elektroniniu būdu pabalsuokime dėl žodinio pakeitimo dėl 168 e, punkto. Čia yra patikta naujesnė teksto versija, atsižvelgianti pačius e, aktualiausius, naujausius įvykius. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. 404 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 405 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 406 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 407 407, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 408, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 409 yra vienodas, 410, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 411, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 412, 4.12 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 4.13 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 4.14 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 4.15 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 4.16 kas už, kas prieš Uh, 416 in favor of yours. 416. It's... 416 atsimtas. Gerai. 417. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 418. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pastikrinkime elektroniniu būdu. 418, prašom. 418 im Check. Haben alle, haben alle abgestimmt? Haben alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 4.19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pastikrinkime elektroniniu būdu. 4.19. Prašom. 419. Der Check ist beendet. Baigiame. Atmesta. 420 už prieš. Vis laiko. 420 balsuokime kortelėmis, nebeatsimenu rezultato. Atmesta. Ja. Mm. Ja. Genau. Es ist abgelehnt. Atmesta. 421 už pirmąją prieš, susilaiko, priimta, už antrąją, susilaiko, atmesta. 422 už, prieš, susilaiko, atmesta. 423 už, prieš, susilaiko, priimta. 424 už, prieš, susilaiko, priimta. 425 su pakeitimu žodžiu, jeigu jam niekas neprieštarauja, atrodo ne, Tai kai užvesa tekstą, prieš susilaiko priimta. 426 už. Prieš. Kortelėmis 426. Baigiame. Priimta. 427 už. Prieš susilaiko atmesta. 428 už, prieš, susilaiko atmesta. 49 už, prieš, kortelėmis 429. Baigiame. Atmesta. 4.30 už prieš susilaiko. 4.30 balsuojam kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 431 dafür. 431 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 432 už. Prieš susilaiko priimta. 433 už, prieš, susilaiko priimta. 434 už, prieš, susilaiko priimta. 435 už, prieš, kortelėmis už 435. Ar visi balsavo? Baigiame. Priimta. 436 už. Prieš. Kas prieš? Susilaiko. 436 kortelėmis. Atrodo, pradedame šiek tiek apsnūsti. Baigiame. Baigiame priimta, 437 už, priimta, 438 už, prieš, susilaiko, atmesta, bet kortelėmis vis dėlto pabalsuokime ir sužinosime tikrą rezultatą, 438. Baigiame. Atmesta. 439 už prieš susilaiko. Keturiasdešimt devyni kortelėmis. Keturiasdešimt devyni. Baigime. Priimta. 440 atkrenta. 441 Ne, atsiprašau, 440. Reikia balsuoti. Kas už? Kas prieš? Susilaiko, atmesta. 441 už, prieš, susilaiko, priimta. 442 už, prieš, susilaiko, priimta. 443 už, prieš, susilaiko, priimta. 444 už, prieš, susilaiko priimta. 445 už prieš susilaiko kortelėmis. 445. Baigime. Atmesta. 446 už. Prieš. Priimta. 447 už. Prieš. Vis laiko. Priimta. 448 už, prieš, susilaiko priimta. 449 už, prieš, susilaiko priimta. 450 už, prieš, susilaiko priimta. 451 už, prieš, susilaiko priimta. 452 už, prieš, susilaiko priimta. 453 už, prieš, susilaiko priimta. 454 už, prieš, susilaiko atmestam. 455 už, prieš, susilaiko, atmesta. 456 už, prieš, susilaiko, priimta. 457 už, prieš, susilaiko, priimta. 458 už, prieš, susilaiko, atmesta. 459 už, prieš, susilaiko, priimta. 460 už, prieš, susilaiko, atmesta. Konstatuojam dalis B. 26. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 27. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Kortelėmis geriau. 27. Dvidešimt septintas. Viskas pats samas baigėsi. 28 už. Prieš. Susilaiko priimta. 29 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 30 už. Prieš. Susilaiko priimtas. 31 už. Prieš. Susilaiko priimtas. 32 už. Prieš. Susilaiko. Pabalsuokime dėl 33 kortelėmis. Baigime. Atmesta. 33 už prieš susilaiko atmesta. Afet. Afet 1 iki 5 imtinai. Kas už pirmąjį prieš susilaiko atmesta. Antras už prieš susilaiko atmesta. 3 už, prieš, susilaiko atmesta. Afet 4 už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis už, prieš, susilaiko priimta. Septintas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas už, prieš, susilaiko atmesta. Devi nuo pirmo iki šeštojo galima balsuoti už visus kartu? Negalima. Kas už pirmą? Prieš. Tu sulaiko priimta. Už antrą. Trečią. Sulaiko priimta. Už trečią. Už. Prieš. Priimta. Už ketvirtą. Prieš. Susilaiko priimta. Už penktą. Už šeštą. Už. Prieš. Sulaiko priimta. Septintas už. Prieš susilaiko atmesta. Aštuntas už prieš susilaiko atmesta. Devintas už prieš susilaiko atmesta. Dešimtas už prieš. Dešimtas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už prieš susilaiko atmestam. Dvyliktas už prieš susilaiko priimtas. Trylika už prieš susilaiko atmestam. Keturioliktas už prieš susilaiko atmesta. 15 už prieš susilaiko atmesta. 16 už prieš susilaiko atmesta. 17 už prieš susilaiko priimta. 18 už prieš atmesta. 19 už prieš susilaiko atmesta. Inta 1. Atmesta. Inta 2. Inta 3 už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas už prieš susilaiko priimta. Inta 5 už. Prieš. Inta 4 už prieš laiko priimta. Inta 5 už prieš laiko atmesta. Šeštas už prieš priimta. Aštun, septin, aštuntas už Devintas už prieš. Devintas pritarta. Intas septyni praleidau. Ne, nereikia balsuoti. Intas septyni nėra. Empel vienas už prieš susilaiko atmestą. 2 už prieš susilaiko atmestam. 3 už prieš susilaiko nelabai aišku. MPL 3. Balsuokime kortelėmis. Baigiame. Priimta. Ketvirtasis už. Prieš susilaiko atmesta. Penktas už prieš susilaiko priimta. Šeštasis už prieš susilaiko ant. Septintas už prieš susilaiko priimta. Aštuntas už prieš susilaiko priimta. NV1 prieš atmestam. NV2 už prieš susilaiko at, priimta. NV3 už prieš susilaiko priimta. 4 už prieš susilaiko atmestam. 5 už prieš susilaiko primta. Dėl penktojo balsuokime kortelėmis. Baigime. Primta. Šeštas už prieš susilaiko atmesta. Septintas už prieš susilaiko atmesta. Aštuntas už prieš susilaiko atmesta. Devintas už prieš susilaiko atmesta. Dešimtas už prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas už prieš susilaiko atmesta. Tryliktas už prieš susilaiko atmesta. Keturioliktas už prieš susilaiko atmesta. Penkioliktas už prieš susilaiko atmesta. Šešioliktas už prieš susilaiko atmesta priimta, 17 už prieš susilaiko atmesta, 18 už prieš susilaiko atmesta, 19, 19 už prieš susilaiko priimta, 20 už prieš susilaiko atmesta, 21 už prieš susilaiko atmesta, 22 už prieš susilaiko atmesta. Aš visuomet žvelgiu į tris Ten 1. Tran 1. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Tran 2. Už, prieš, susilaiko. Atmestam. Tran 3. Priimta. 4 už, prieš, susilaiko. Priimta. 5 už, prieš, susilaiko. Priimta. 6 už prieš laiko atmesta. 7 už prieš laiko primta. 8 už prieš laiko atmesta. Regi vienas už prieš susilaiko. Ar galime balsuoti iki septintoje imtinai? Pirmas septintas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Aštuntas už. Prieš susilaiko priimta. Devintas už. Prieš susilaiko atmesta. Dešimtas už. Prieš susilaiko priimta. Agri pirmas šeštas. Primtinai. Agri vienas. Už. Prieš susilaiko. Agri du. Už. Prieš susilaiko atmesta. 3 už, prieš susilaiko atmesta. 4 už, prieš susilaiko atmesta. 5 už, prieš susilaiko atmesta. 6 už, prieš susilaiko. 6 balsuojame. Atmesta. 7. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 8. Už. Prieš. Susilaiko. Aštuntas kortelėmis. Atrodo atmesta, bet pasuokime. Aštuntas. Du kolegos dar nebalsavo, paspausti tos mygtukus. Ačiū. Baigime. Atmestam. Devintas už prieš susilaiko atmesta. Dešimtas už prieš susilaiko priimta. Vienuolkas už prieš susilaiko atmesta. Dvyliktas už prieš susilaiko atmesta. Tryliktas už prieš susilaiko priimta. Keturioliktas už prieš priimta. Penkioliktas už prieš priimta. 16-19 galime imtinai. 16 už prieš susilaiko atmestas. Žuvininkystė. Vienas, pirmi trys. Už pirmus tris. Už prieš susilaiko atmestam. Keturi. Už prieš susilaiko priimta. Penki už prieš susilaiko atmesta. Šeši už prieš susilaiko priimta. Septyni už prieš susilaiko. Septintas kortelėmis atrodo atmesta, bet reikėtų pasitikrinti. Atmesta. Aštuntas. Už prieš Tiesiog koordinatoriai rodo už ar prieš, ECR prieš. Vis dėlto turime balsuoti dėl aštuntojo. Paspauskite, prašau, mygtukus. Baigiame. Primta. Devintas už. ECR. O jūs ką? Atmestam. Dešimtas. Atmestam. Viskas čia aišku, sako. Už, prieš, susilaikė ir rezultatas aiškus. Kultūros pakeitimas pirmas. Už, prieš, susilaiko, atmestam. 2 už prieš susilaiko priimta. 3 už prieš susilaiko atmesta. 4 už prieš susilaiko priimta. 5 už prieš susilaiko priimta. 6 iki 8 imtinai už prieš susilaiko atmesta. Lybė vienas iki trečiojo imtinai Negalima? Ne. Taigi lybė už pirmąją. Prieš susilaiko atmesta. Už antrąjį. Prieš susilaiko atmesta. Už trečiąjį. Prieš susilaiko atmesta. Už ketvirtąjį. Prieš priimta. Už penktąjį. Prieš susilaiko atmesta. Už šeštąjį. Prieš susilaiko priimta. Buvo trikomitetas. Pirmasis už, prieš, susilaiko, atmestam. Du, už, prieš, susilaiko, priimta. Trys, už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturi, už, prieš, susilaiko, priimta. Penki, už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštasis, už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas, už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsuosime kortelėmis už visą rezoliuciją su pakeitimais. Balsuojame. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsavimą. 15 už, 3 prieš, 9 susilaiko. Tikoju, sveikinu save pačią. Tęsime darbą. Auditorumų specialiusios ataskaitos, tai yra antroji biudžeto vykdymo patvirtinimo dalis. Ja, ja, Ja. Genau. Court of Auditors Special Reports. Es geht weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen. Amendment 1. Neapsimeskite, kad pavargote, balsuokime. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ketvirtas, už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas, už, prieš, susilaiko, priimta. Šeši, už, prieš susilaiko primtas septintas pakeitimas. Kolega Valiai, prašom. Taip, ačiū. Norėčiau pasakyti vieną dalyką. Aštuntą pakeitimą būtų galima ir e, išbraukti iš sąrašo, aš jį atsiemu, nes panašu, kad jo turinys patenka į septintą pakeitimą. Puiku, labai ačiū. Tai balsuokime dėl septinto pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko primta. Aštuntas pakeitimas atsimtas, devintas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dešimtas, kas už, prieš, susilaiko primta. Žodinis pakeitimas, kurį pateikė kolega Gajer, ar kas nors prieštarautų šio pakeitimo pateikimui. Jeigu ne, tai balsuokime, kas už, prieš, susilaiko primta. Dėl to 18 punkto yra pateiktas dar vienas kolegos Gair žodinis pakeitimas, niekas neprieštarauja, kas už, prieš, susilaiko primtas pakeitimas. 11 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 12 už, prieš susilaiko primta, 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 15 už, prieš susilaiko primta, 16 už, prieš susilaiko primta, 17 už, prieš susilaiko atmesta, atmestas pakeitimas. Gal pastikrinkime 17 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Atmestas 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Na, o dabar balsuokime dėl viso dokumento vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Dvidešimt keturi už, trys prieš, niekas nesusilaikė, labai ačiū. O dabar Europos parlamento biudžeto vykdymo patvirtinimas. Mačiau. sorry? The, the card of, of, of Mr. Czarnecki. Could you? Yes, thanks a lot. Thanks are, a lot. Are we going to Parliament now? Are we taking the development? Ar balsuosime dėl parlamento ar vystimosi fondo? Pirmiausia parlamentas, paskui e, vystimosi fondas. Voting, e, Žinau, kaip sunku išlaikyti ritmą balsuojant, tai galvoju, kad bus geriau taip. Also, wir beginnen. Kągi, pradėkime. E, Parnio pranešimas. Ar kolega Parnio norėtų pasisakyti? Ne, tai pradėkime balsavimą. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar sprendimas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 23 už, 4 prieš. Ačiū. Toliau rezoliucija. Pirmas pakeitimas, kas už. Kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad primtas pakeitimas, bet bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ketvirtas pakeitimas, balsuokime. Priimtas. Ačiū. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Penktas pakeitimas. Check is closed. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. <laughs> I'm sorry, I can't help you. <laughs> I can't help you, I'm sorry. Vertai negirdėjau replikos iš salės. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš kas susilaiko atmesta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Devintas už, prieš, susilaiko primta. Dešimtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko primta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta 14, kas atkrenta 15, kas už, kas prieš. Pastikrinkime elektroniniu būdu. 15 pakeitimas balsuokime. Der Check ist beendet. Baigiame balsuoti. Priimtas. 16. Kas už, kas prieš, Irgi pastikrinkime. 16 pakeitimas. Balsuokime. Man atrodo, kad pakeitimas primtas. Ar jau visi pabalsavote? Ačiū. Taip, iš tikrųjų pakeitimas primtas. 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 19. Už, prieš susilaiko primtas. 20. Kas už, prieš kas prieš, kas susilaiko priimtas. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pastikrinkime elektroniniu būdu. 21. pakeitimas. Baigiame balsuoti. Pakeitimas primtas. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 23. kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 24. kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 25. už, prieš, susilaiko, primta. 26. kas už, kas prieš, kas susilaiko, pastikrinkime. 26 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 30. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 31. Pakeitimas dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaiškus rezultatas, pastikrinkime elektroniniu būdu. 31 pakeitimo pirmoji dalis. Panašu, kad priimtas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Taip, tikrai priimtas pakeitimas. Toliau antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 34. kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, man atrodo, kad priimtas pakeitimas. 34. Prašom. Priimtas pakeitimas. 35. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 36. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Primtas berots, bet pasitikrinkime. 37. pakeitimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Taip, primtas. 38 atkrenta, 39 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 40, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Primta, atsiprašau. Pastikrinkime elektroniniu būdu. 40 pakeitimas. Baigiame balsuoti. 18 už 9 prieš. 41 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ar norite balsuoti elektroniniu būdu ir dėl 41, ar ne? Tai balsuokime dėl 41 elektroniniu būdu. Dar trūksta vieno kolegos balso. Baigiame balsuoti. 18 už 9 prieš, akivaizdį balsų dauguma 42, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 42 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu. 42. Baigiame balsuoti, 16 už, 11 prieš, pakeitimas primtas, 43 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Elektroninis balsavimas dėl 44 pakeitimo. Balsuokime. Hm? Angenommen, ja, Entschuldigung, ist angenommen. Pakeitimas primtas. 45 kas už, kas prieš. Vėlgi pasitikrinkime 45 pakeitimas, balsuokime. Elektroniniu būdu balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas pakeitimas. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 47. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pastikrinkime elektroniniu būdu. 48 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. Toliau. 49. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 49 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 50. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 51. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 52. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 53. Kas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 52. Nors man tai atrodo, kad akivaizdus buvo balsavimo rezultatas. 52. Ką? kažkas apsigalvojo balsavimo metu ir pabalsavo kitaip. Kągi, pakeitimas priimtas, atleiskite, gal neteisingai pamačiau. 53. Už prieš susilaiko primta. 54. Kas už prieš susilaiko primtas. 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 56. Kas už, kas prieš, prieš, kas susilaiko primta. Pasitikrinkime. 56 pakeitimas. Trylika už, trylika prieš. Pakeitimas atmestas. <laughs> Ja, genau. 56 war das rejected. Ja. Also 57. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Pasitikrinkime 57 pakeitimas. Balsuokime dėl 57. Priimtas. 58. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ta pati balsų dauguma. 59. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 62 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 61 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 64 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 65 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. 65 priimtas, 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 66 pakeitimo. Pamatysite, kad bus atmestas. 66. Kolega Valį, prašom. Ačiū. Dėl kitų pakeitimo aš norėčiau paprašyti visų pirma balsuoti dėl 68 pakeitimo, nes tikrai būtų e, beprasmiška balsuoti dėl e, šio pakeitimo vėliau. Jis yra susijęs su 68. Taigi dabar reikėtų balsuoti dėl 68. No, Norėčiau pastirauti, ką mano pranešėjas. Pranešėjas pritarė, tai balsuokime dėl 68. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 67. Trys dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 69. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Primtas pakeitimas. Toliau 70. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 71. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 72. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 73. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 75. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas neaiškus balsavimo rezultatas. Man atrodo, kad lyg ir primtas pakeitimas, bet pasitikrinkime. 75 pakeitimas. Dar trūksta vieno kolegos balso. Baigiame balsuoti. Primtas pakeitimas. 74. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 76. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas pakeitimas mano nuomonė, bet pasitikrinkime. 76 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. 77 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 78 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 79 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Norite pasitikrinti dėl 79. Tai balsuokime dėl 79 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. 80. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Pasitikrinkime dėl 80. Baigiame balsuoti, atmestas. 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 82. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad primtas pakeitimas, bet pasitikrinkime. 82. Baigiame balsuoti. Atmestas. 83. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 85. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 86. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 87. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Gal pasitikrinkime elektroniniu būdu 87 pakeitimas. Baigiame balsuoti, primtas. 88. Atkrenta. 84 irgi atkrenta. 89. Kas už? kas prieš, kas susilaiko primtas. 90 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 91 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 92 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 93 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 94 kas už, kas prieš, gal ir primtas, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu. 94 pakeitimas. 94. Baigiame balsuoti, pakeitimas primtas. 95. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 95. Baigiame balsuoti. Atmestas. 96. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 97. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 98. Kas už, prieš susilaiko primtas. 99. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 100. Kas už, prieš susilaiko primtas primtas 101 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas 102 kas už, prieš susilaiko primtas 103 kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime 103 pakeitimas. ir 104. Baigiame balsuoti. Atmesti pakeitimai. 105. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad pritarta šiam pakeitimui. Gal ir atmesta, pastikrinkime elektroniniu būdu. Akivaizdžiai atmestas. Baigiame balsuoti. Taip, akivaizdžiai atmestas. Toliau 106, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Pasitikrinkime 106 pakeitimas. Priimtas. 107, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 108 kas už, kas prieš, kas susilaiko priim... atmestas, 109 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 109 pakeitimo. Man atrodo, kad atmestas, bet balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. 110 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pastikrinkime. 110 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimtas. O dabar balsuokime dėl visos rezoliucijos. Baigiamasis balsavimas. Balsuokime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 24 už, 3 prieš. Sveikiname pranešėją. Kommen jetzt zum Ja, danke. Wir kommen jetzt zum Dabar galime eiti prie Europos plėtros fondų. Ah, ça va très bien. Okay. EDF, keine Müdigkeit vortäuschen? Neapsimeskit, kad pavargot. Dirbam toliau. Balsavimo sąrašą turite. Pradedame. Pirmasis pakeitimas. Dėl atidėjimo. Kas už? Kas už pirmąjį? Prieš. Atmestam. Elektroniniai. Dabar balsuome kortelėmis dėl sprendimo. Balsuojame kortelėmis, prašau visi, ne visi dar balsavo. 21 už 6 prieš. Toliau dėl sąskaitų uždarimo ar patvirtinimo balsuojame kortelėmis. Kortelėmis balsuojame. Achso, nein, Entschuldigung, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich höre gerade, dass. Atsiprašau. Turėjome balsuoti dėl antrojo pakeitimo kuris taip pat susijęs su sąskaitomis. Taigi balsuokime dėl jo. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Dabar dėl sprendimo, dėl sąskaitų uždarimo balsuojame kortelėmis. Ar visi balsavo? Baigime. 22 už, 5 prieš. Dabar rezoliucija. Trečiasis pakeitimas už, prieš. Suslaiko priimta. Ketvirtasis už, prieš. Suslaiko priimta. Penktasis už, prieš. Suslaiko priimta. Šeštasis už, prieš. Suslaiko priimta. Šeštai Dėl jo balsuokime kortelėmis, kad būtų aiškiau. Baigiame. Atmesta vieno balso dauguma. Septintas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Aštuntasis už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Devintasis už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Pirmasis kompromisas, ar jam kas nors prieštarauja, ar galime dėl jo balsuoti, balsuojame kas už. Pritarta. Dešimtas, dvyliktas, tryliktas, penkioliktas, šešioliktas, vienuoliktas, keturioliktas pakeitimai atkrenta ir balsuojame dėl septynioliktojo už prieš susilaiko priimta. Aštuonioliktas už prieš susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko primta. 19 už, prieš susilaiko primta. Už 20 prieš susilaiko kortelėmis už 20. Dvidešimtas.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 Priimta. 22 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 23 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 24 už. Prieš. Susilaiko. Atrodo, kad atmesta. 25 už. Prieš. Susilaiko. Atrodo, kad atmesta, pabalsuokime kortelėmis dėl viso pikto 25. Baigiame. Atmesta. 26. Už. Prieš. Šis laiko priimta. 27. Už. Prieš. Šis laiko atmesta. 28. Už prieš. Susilaiko kortelėmis 28. Tai Baigiame. Primta. 29 už. Prieš susilaiko primta. 30 už. Prieš susilaiko primta. 31 už. Prieš laiko primta. 32 už, prieš susilaiko priimta. 33 už, prieš susilaiko priimta. 34 už, prieš susilaiko priimta. 34 dėl viso ko pasitikrinam kortelėmis. 34. Baigėme. Priimta. Antrasis kompromisas. Ar kas nors prieštarautų jam? Balsuojame už. Dauguma prieš susilaiko primta. 35-36 atkrenta 37 toliau už prieš susilaiko 37 37 kortelėmis. Kadangi pats uh, siūlytojas balsavo prieš, todėl noriu pasitikrinti. 38 už prieš. 38 balsuokime kortelėmis. 38. Baigiame. Atmesta. 39 už prieš suslaiko priimta. 40 už prieš suslaiko priimta. 41 už prieš suslaiko priimta. 41 kortelėmis. 41. Baigiame. Priimta. Trečiasis kompromisas, ar jam niekas neprieštarauja, tuomet balsuojame už prieš, jūs laiko, priimta. Ketvirtasis kompromisas. Ar niekas jam neprieštrauja? Ne. Balsuojame, kas už. Prieš suslaiko primta. Toliau. 48 pakeitimas kas už, kas prieš suslaiko priimta, 49 už, prieš suslaiko priimta, 50 už, prieš suslaiko priimta, 51 už prieš laiko priimta. Penktasis kompromisas, jeigu niekas jam neprieštarauja, kas už. Priimta. 55 kas už. Kas prieš. Laiko priimta. 57 už prieš susilaiko priimta, 58 už prieš susilaiko. Neaišku, 58 balsuojame kortelėmis. Atmesta. 59 už. Prieš. Susilaiko. Priimta mano manimu. Pabalsuokime. 59. Primta. 60 už, prieš, susilaiko, primta. 61 už, prieš, susilaiko, primta. 62 už, prieš, susilaiko, primta. 63 už, prieš, susilaiko, primtas. 64 už, prieš, susilaiko, 64 kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 65 už, prieš susilaiko priimta. 66 už, prieš susilaiko priimta. 67. Šeštasis kompromisas, kas prieštarautų jam, niekas, tada kas balsuoja už, kas prieš susilaiko priimta. 68 iki 70 atkrenta, 71 už, prieš, susilaiko, primta. Šešim devyni, septyniasdešimt identiški, kas už, kas prieš, kortelėmis geriau. 69, 70 už abu kartu kortelėmis. Atsiprašau, atsiprašau. susipainiojau. 71. 71. Jau balsavome. Ja. Prisiminiau ir aš. 72 už. Prieš susilaiko priimta. 73 už. Prieš susilaiko priimta. 64 už, prieš susilaiko priimta. 65 už, prieš susilaiko atmestam. 76 už, prieš susilaiko atmestam. 67 už, prieš susilaiko atmesta. Dagegen Enthaltungen angenommen. Amendment 79. 79 už, prieš susilaiko atmesta. 80 už, prieš priimta. 1, 2 ir 3 sind abgedeckt, DV4. DV4 už prieš susilaiko atmesta. DV4 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. 9.5 už prieš susilaiko atmesta. 6 už, prieš. 96 balsuojame kortelėmis. Vieno, vienas kolego nebalsavo, vis tiek aiškus rezultatas atmesta. 9, 7 ir 8 Nereikia. 99, 99 už prieš susilaiko primta. 90. Nereikia balsuoti. Balsuojame dėl visos rezoliucijos kortelėmis. Baigiame. Ar visi balsavo? Toliau dar ne. Baigiame. 23 už, 4 prieš. Sveikiname pranešėją su pirmoju sėkmingu pranešimu. Tikoju už tai, kad buvot labai drausminki. Norėčiau priminti, kad trečią valandą pas mūsų komitetą atvyks komisarė Georgijava. Su komisaru Milders mes jau aptarėme įvairius finansų klausimus ir ataskaitų klausimus, o po pietų galėsime aptarti ir kitus klausimus dėl FC ir kitus, jeigu jų kiltų prašyčiau koordinatorius likti posėdį salėje ir koordinatorių posėdis vyks po dešimties minučių, o kitiems dėkoju ir iki pasimatymo po pietų. Kas atsitiko su 57 klausimu?